jeigu nebus prieštaravimų. Aš iš tarybos gavau keturis teisėkūros aktus dėl jų patvirtinimo e, pirmojų svarstymų. Vienas reglamentas dėl piliečių judėjimo, dėl Europolo, direktyva dėl trečiųjų šalių atvykstančiųjų ir buvimo ES, dėl reglamentas dėl duomenų apsaugos ir taip pat duomenų apsaugos direktyva. Šitie protokolai bus pridedami prie šio posėdžio protokolo ir rytoj jau. Rytoj įsigalios oficialiai šitie pasiūlymai. Ir be to pagal 231 straipsnio 4 dieną yra pateikti pranešimai, jeigu jie per 24 valandas nebus kaip nors uh, atšaukti arba dėl jūsų abejota, tuomet šitie tekstai įsigalios. Ir šit